Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette. Ponas ir ponai, sveiki atvykę į Teisės reikalų komiteto posėdį. Siūlyčiau iš karto perėti prie pirmojo klausimo. Tai yra darbo tvarkės projekto tvirtinimas. Aš norėčiau šį beitą patikslinti dėl klausimo, kuris yra susijusęs su pasiūlymu padidinti teisėjų skaičių pirmos instancijos teisme pranešėjas pakeičiamas dėl vidinių Portugalijos politinių reikalų ir jį keičiančio asmens pavardė dar nėra mums žinoma, tikimės, kad greitai mes apie tai sužinosime, bet kuriu atveju pasiūlymas dėl svarstymo, antrojo svarstymo teksto yra aiškus, tai tada šiek tiek tampa situacija aiškesnė bent jau portugališkas tekstas yra, rytoj ryte jis bus išverstas į anglų kalbą, o vėliau bus tekstas išverčiamas ir į kitas kalbas, kaip jau sakiau, čia kaltinti nereiktų vertimo raštų tarnybos, tiesiog tai yra sudėtingas tekstas, parašytas portugalų kalba ir reikia kažkiek laiko, kad būtų tekstas išverčiamas į kitas kalbas. Darbo tvarkės projektas, ar būtų siūlymų, prieštaravimų, mėly kolegos? Niekas nepaprašė žodžio, taigi dėkoju už pritarimą. Kągi, tuomet darbo tvarkės projektas yra laikomas patvirtintų. Dabar norėčiau pasiūlyti Jums patvirtinti posėdžio protokolą, tai yra Liepos 13-14 dienos posėdžių protokolas. Jeigu nebus prieštaravimų dėl šio protokolo, jis bus laikomas patvirtintų. Ir e, už tai ir dėkoju. Kitas darbo tvarkės klausimas yra susijęs su ponios Delvo e, klausimu, jei atsakinga už e, dokumento rinkimą. Prašau, ponė Delvo. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalba eina apie viešų dokumentų pripažinimą, procedūros supaprastinimą. Tai iš ties yra labai uh, naudinga visiems piliečiams, piliečiams, kurie vyksta gyventi ir dirbti į kitą valstybę narę. Aš nepristatinėsiu visų tų klausimų. Europos parlamentas pirmojo svarstymo metu patvirtino savo nuomonę. Na, o taryba irgi galiausiai pasiekė bendros pozicijos, tai dabar prasidėjo trilogo posėdžiai. Jau įvyko pirmasis trilogo posėdis Liepos mėnesį, pirmasis toksai kontaktų užmėgimo posėdis ir dabar antrasis posėdis yra numatytas šiam ketvirtadienį. Ten mes bandysime pasiekti bendrą poziciją. Reikia pasakyti, kad pirmiausia klausimų kyla dėl taikymo priepties, nes parlamentas išplėtė taikymo sritį, o tarybas siekia ją sumažinti ir riboja tik tai civilinio statuso dokumentus, tai yra gimimo, santokos, mirties liudijimai ir visi kiti civilinę būklę konstatuojantys dokumentai, griežtąją tą žodžio prasme, kai tuo tarpu parlamentas norėjo įtraukti ir kitus dokumentus, per pirmąjį svarstymą norėjo įtraukti ir kitus dokumentus, dokumentus tokius kaip socialinis draudimas, diplomas ir kiti vieši dokumentai. Ir komisija savo pirminėme pasiūlyme taip pat buvo numačiusi įtraukti į taikymo apriepti šios direktyvos dokumentus susijusius su įmonių veikla, įmonės statusu ir panašiai, įmonės nuostatais. Taigi dabar daugiausia diskusijų būtent ir vyksta dėl um, taikymo srities. Ten daugiausia nesutariama. Taip pat mes um, kalbamės apie patvirtintas kopijas, dokumentų kopijas, nes parlamentas teigia, kad jeigu, pažiūrėjau, pilietis pateikia vertimą raštu, kurį jis atlieka pats, tas vertimas turėtų būti laikomas um, primtinų valstybėje narėje, tačiau jeigu kila bejonių dėl vertimo, tuomet valstybė narė gali pareikalauti, kad būtų perduota patvirtinta dokumento kopija arba gali e, pasinaudoti tam tikrą informacijos mainų sistemą, tam tikrą platformą, kurią naudojasi įvairios administracijos taryba, beje, šią idėją nepritarė ir aš manau, kad kai kurios delegacijos irgi iškėlė abejonių dėl to, ar būtų įmanoma įtraukti tokį palengvinimą piliečiams. Taigi, tai antras dalykas, dėl kurio nesutarėma. Trečias dalykas, kur mes irgi primiknai laikomės savo pozicijos, būtent, kad direktyva būtų, direktyvoje būtų aiškiai pasakyta, kad valstybių narių administracijos privalo informuoti piliečius, jeigu nėra reikalinga apostilė. Jeigu dokumento reikalauja kita valstybė narė, taigi ta prievalė teikti informaciją yra, turi būti įrašyta į direktyvos tekstą, o ne konstatuojamąją dalį mūsų manimų ir taip pat kaštai, jeigu, pavyzdžiui, reikalingas, reikalingas dokumentas keliomis kalbomis, tai čia neturėtų būti valstybės narės laisvanoriško, laisvanoriško apsisprendimo e, dalykas. Ir, pavyzdžiui, jeigu pilietis reikalauja to dokumento formularo keliomis kalbomis, ta kaina, kurią, kurią turi sumokėti pilietis, neturi viršyti kito viešo dokumento kainos. Pavyzdžiui, e, tai, ar tai būtų gimimo liūdėjimas, tarkim. Tokio dokumento kainos neturi viršyti. Taigi, mes pasitelkėme Europos reglamente ir direktyvoje naudojamus terminus – tačiau yra ir kitų dokumentų, susitarimų, kuriais yra reglamentuojamas apostilės klausimas. Ir čia konkrečiai yra e, atitinkama Hagos konvencija, kurioje irgi apie tai kalbama. Tačiau to mes nematome europiniuose tekstuose, taigi reikia išsiaiškinti, kokią teksto filosofiją mes pasitelksime ir, ir kuo, kuo pagrysime savo, savo argumentus. Taigi to, taip vyksta mūsų trilogo posėdžiai. Tikiuosi, kad tas trilogas įvyks ir baigsis gan greitai, ne, dėl to kaip ir nesu įsitikinusi, bet kuriuo atveju mes pabandysime laimėti tame trilogio, ko galima daugiau. Tačiau turiu pasakyti, kad yra labai daug nepasitikėjimo tarp valstybių narių administracijų. Nei viena valstybė narė, nei vienos valstybės narės administracija nepasitikė dokumentais ir labai nenoriai pripažįsta kitos valstybės narės dokumentus. Taigi, jeigu mums pavyks įdėti tokią sistemą, kai valstybės narės galės tarpusavyje bendrauti ir pripažins bent jau ribotą kiekį dokumentų, tai mano manimo vis tiek bus jau pirmas žingsnis, bandant užtikrinti, kad atsirastų daugiau pasitikėjimo ir tam tikrų, tam tikrų į, į, įpročių keistis informaciją ir pasitikėti tą informaciją. Taigi dėl to aš esu ir linkusi gal netgi siekti šiokio tokio kompromiso, jeigu prireiks ir jeigu mano kolegos tam neprieštaraus. Tai tiek, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Delvo. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Prašau, ponė. Ačiū, pirmininkė. Norėtume padėkoti poniai Delvo už puikiai atliktą darbą. Ir iš tikrųjų, kaip teigiate, tai yra pirmas geras žingsnis siekiant palengvinti Europos piliečių gyvenimą dėl viešųjų dokumentų dokumentų. Visiškai pritarėme jūsų minčiai dėl taikymos ryties išplėtimo, dėl valstybių narių pareigų informuoti savo piliečius apie situaciją ir kitų dalykų. Ketvirtadienį vyks trišalės dėrybos ir tikimės, kad pasieksime kuo geresnio rezultato e, dėl jūsų darbo, ponė Dėlvo. Ačiū, gal kiti kolegos norėtų kalbėti. Daugiau nėra norinčių pasisakyti. Tuomet, jeigu leisite, Norėčiau pats pateikti du mm, nedidelius pastebėjimus. Aš juos parengiau dar nežinodamas, kad ne, nežinodamas dėl to, kaip vyks darbas po pietų. Dėl tarybos pasiūlymo tas žodis e, notary public buvo pakeistas žodžiu notary, notaras. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu išlaikyti skirtumą tarp šių dviejų, šių dviejų statusų, kai kalbant apie notarą. Geriau rašyti notary nei notary public. Ir e, akivaizdus motyvai turėtų būti, nes e, solicitas Didžiojoje Britanijoje advokatas e, pažym, sertifikuoja tik parašą, bet neturinį mūsų šalyje yra kitaip, nes sertifikuojamas dokumento autentiškumas. Taigi, ku, mums e, tiesiog e, paprastai yra tikrinama, ar tinkamai parašytas dokumentas, bet pas mus yra kitaip. Taigi, e, gali dėl to kilti nesusipratimo ir dėl pakeitimo, dėl pasiūlymo dėl pakeitimo ir tikiuosi pritarsite mums. Ten rašoma apie šešto, penkto straipsnio šeštą pakeitimą, e, pirmą adalis. Ir e, remiantis tą pačią logiką, reglamente nepaliekama jokios galimybės sukčiavimui e, kad priimama nesertifikuota dokumentų kopija ir dėl to gali atsirasti sukčiavimo, gali atsirasti padirbtų dokumentų ir suprantama, dėl to gali atsirasti visus iš to sekančios pasiekmės. Taigi tikiuosi, ponė pranešėja, pritarsite pastaboms. O dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovai. Ar yra komisijos atstovas? Ne? Pone Vilarbadi, jau iš, ar norėtų užsakyti savo nuomonę šią temą? E, akivaizdu, komisijos atstovas nenori kalbėti, taigi e, dėkoju Jums už atliktą darbą ir pereiname. Ai, kokius, ko, koks yra darbo tvarkė, kokia tvark, tvarkaraštis pirmininkaujantis Luksemburgas norėtų patvi, patvirtinti šį dokumentą iki savo pirmininkavimo pabaigos. Ir dokumentas yra labai laukiamas, todėl Tikiuosi, kad trišalės dėrybas baigsime per keletą posėdžių, taigi kitą ketvirtadienį vyks trišalės dėrybos ir tikiuosi, kad po mėnesio galėsime pabaigti darbą prie šio dokumento. Tikiuosi, ne viskas mano rankose. Šiaip ar taip ačiū Jums, ponė. Ir dabar grįžtu metu e, prie kito klausimo. E, ponas Marijo pakeis kolegą. Pona Marijo pakeis kolega Tilicka. O dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo ir tai yra ponios Otela pranešimas. Hautala, ponios Hautala pranešimas ir tikim žodį. Ačiū pirmininkė. Tai yra pasiūlymas dėl naujos redakcijos pasiūlymo, dėl, regla, e, dėl reglamento, e, kuris saugoja nuo trečios šalies priimtų teisės aktų ekstrateritorialaus poveikio ir e, tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų. Siek, tikslas yra apsaugoti ekonominius arba kitus fizinių asmenų principus taikant teisės aktus. Kalbama apie e, reglamento priedį yra nurodyti atitinkami teisės aktai ir tai yra pavyzdžiui JAV, Irano ir Libijos ak, e, ak, aktas, teisės aktas, kuris patvirtintas 96 metais ir kitas teisės aktas. Kalbama apie tarptautinę priekybą ir apie kapitalo judėjimą bei susijusią komercinę veiklą tarp bendrijos ir, susijų, ir kitų šalių, trečių šalių. Taigi, jeigu teismas arba kita institucija priima sprendimą, e, prieš ekonominius ar, ar kitus interesus e, fizinio ar juridinio asmens, tai tas sprendimas nebus pripažįstamas ir nebus įgyvendinamas. Šis reglamentas buvo pakeistas ne vieną kartą, o dabar komisija nori vykdyti kodifikavimo procedūrą, siekdama dar kartą labai aiškiai ir skaidriai e, pakeisti reglamentą. Komisija nori daryti esminių pakeitimų ir todėl šis pasiūlymas yra pateikiamas kaip nauja redakcija kad būtų galima pakeisti nuomonę dėl naujos redakcijos technikos e, parlamento komisijos ir tarybos e, teisininkai turi dirbti, remdamiesi 103 taisyklę dėl, dėl susitarimo dėl naujos redakcijos. Taigi turėtų būti teikiama nuomonė, ar tai yra e, ties paprastas kodifikavimas nekeičiant esmės. Tokios nuomonė dar nebuvo pateikta, bet kai pirmininkė ir kolegos ši nuomonė bus pateikta, tuomet jūri komitetas turės priimti savo nuomonę šiuo klausimu. O dabar būtų pats laikas suteikti žodį trijų institucijų teisės tarnybų atstovams, kurie galėtų pristatyti situaciją dėl šios nuomonės, kurią mūsų komitetas turės parengti. Ačiū, ponė, jūs baigėte, ar ne, pristatymą. Ačiū Jums. O dabar suteiksime žodį ponui Mendola. E, teisės tarnybos atstovui, prašau. Ačiū. Dabar, kalbant apie šią pasiūlymą dėl naujos redakcijos, mes buvome du kartus susitikę su konsultacinė darbo grupe, atstovaujančia tri, tris teisės tarnybas, tačiau neįstengėme pasiekti sustarimo iki šiol. Ir pagrindinė problema yra susijusi su konsultacinės darbo grupės pažyma, kurią turi pateikti dėl kodifikavimo technikos šiame pasiūlyme. Ir pagrindinė problema yra tokia – Šis pasiūlymas, kurio nauja redakcija rengiama, buvo parengtas 1996 metais, remiantis trimis teisiniais pagrindais - komercinė politika, laisvų kapitalų judėjimo ir vadinamuoju e, lankstumo, vadinamąją lankstumo nuostatą. O dabar, kai rengiama nauja redakcija, tai regis, kad teisės tarybos teisės tarnyba mano, kad siekiant pagerinti pasiūlymą, lankstumo nuostata, tai dabar sutarties 352 straipsnės turi būti pašalintas iš pasiūlymo. O kitos komisijos ir parlamento teis, teisinės tarnybos tokios išvados padaryti negali. Ne todėl, kad nu, nu, norėtų pašalinti lankstumo nuostatą, bet todėl, kad uh, pats pasiūlymas atspindi tą tekstą, kuris buvo patvirtintas 96 metais. E, taigi kol kas mes esame įstrigę po dviejų posėdžių. Ačiū, ponė. Gal būtų norinčių kalbėti? Tokiu atveju perėsime prie šešto mūsų darbo tvarkės klausimo ir suteiksiu žodį poniai Beržeron, prašau. Pone Beržeron, žodis jums. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pažeidžiamų saugusių apsauga yra tas klausimas, kuris turi rūpėti mums visiems, nes mes įteisime. Įsėsime ateitie būsime pažeidžiami saugusieji ir dėl to ta problema bus kažkada visiems aktuali. Ta, tų žmonių problemos tampa ypatingai aktualios dėl to, kad gyvenimo trukmė auga. 80, 80 mečių Europoje e, yra apie 50 milijonų ir jų bus dar daugiau 25 metais priklausomumas, psichologinė, fiziologinė sveikata tokių žmonių, taip pat įvairios e, psichinės patologijos e, sukelia nemažai problemų tokiam žmonėms. Tokie pažydžiami žmonės nėra vien tik tai pagyvenę žmonės, bet visi, kurie susiduria su psichinėmis arba fiziologinėmis negaliomis. Prancūzija kitose Europos šalyse reikia reformuoti įvairias sistemas. 2007 metais Prancūzijoje buvo imtasi įvairių veiksmų, buvo kalbama apie tai, kiek yra tokių priklausomų asmenų ir kad turi būti jiems teikiama labai specifinė konkreti informacija. Taigi, kas yra tokie žmonės, nes kalba eina apie suaugusiusius, ne, nepilnamečius, tai yra suaugę asmenys, kuriems yra daugiau nei 18 metų, pil, pil, pilnametystės amžių pasiekę asmenys, daugumo Europos šalių, būtent 18 mm, metų yra laikomas žmogus pilnamečių, nuo 18 metų. Taigi, tai yra asmenys, kuriems sudėtinga tvarkytis savo gyvenimą, dėl to jiems reikalinga pagalba. Kalbant apie laisvą asmenų judėjimą Europos Sąjungoje, turime suprasti, kad tie žmonės irgi turi teisę laisvai judėti Europos Sąjungoje ir, pavyzdžiui, pensininkai iš šiaurės šalių, tarkim, dažnai vyksta savo pensinį amžių praleisti šiltesniuose kraštuose ir jiems, jie susiduria su įvairiomis situacijomis dėl to, kad tai nėra jų kilmės šalis, gimimo šalis. Taigi Europos sąjungos piliečiai patys priima sprendimus pakeisti savo gyvenamąją vietą dėl santokos, dėl to, kad susiranda kitur darbą. Apskritai matome daug iš tiesų tarp valstybinių tokių santokų Europos Sąjungoje. Taigi labai svarbu suprasti, kaip dalintis tuo, kaip administruoti tą žmonių turtą, ypatingai kai jų e, galimybės yra ribotos, yra įvairių teisinių nuostatų valstybės narėse, tačiau ES bendrų tokių nuostatų nėra. 2008 metais Lozanos atitinkama konvencija buvo patvirtinta, e, prie jos prisijungė Vokietija, Čekija, Rumunija, Didžioji Britanija, Švedija, Prancūzija. Ir tada buvo būtent e, kalbama apie tai, kad egzistuoja didelis skirtumai tarp šių valstybių. Uh, šioje srityje ir taip pat yra ir kitų tarptautinių tokių tekstų, kurie galioja ir kurio, kuriais yra bandoma reaguoti tų žmonių problemas. Tai yra Hagos konvencija, 2000 metų Hagos konvencija, kur kalbama apie pilnamečius pažeidžiamus asmenis, kurie e, susiduria su tam tikrais sunkumais ir negalis tinkamai apginti savo interesų. Šiame tekste kalbama apie tų saugusių žmonių materialinė, materialinės teisės. Taip pat šioje konvencijoje kalbama plačiai labai apie tų žmonių pažeidžiamumą ir įvairius aspektus, taip pat kalbama apie pabėgėlius arba perkeltus asmenis ir manau, kad tai irgi labai yra aktuolus dalykas. Taip pat šioje konvencijoje kalbama apie teismų ir administracinės institucijas, kompetentingas institucijas, kurios um, yra įprastinės gyvenamosios vietos valstybės narės institucijos. Taip pat Hagos konvencija iš tiesų numato nemažai daug nuoseklių pritaikytų taisyklių, kaip būtų galima tarptautinės institucijas, institucijas, kaip tarptautinės institucijos galėtų suderinti savo veiksmų šioje srityje. Taigi, ir tas tekstas yra vienas geresnių tarptautinės teisės dokumentų, tačiau tik tai 14 valstybių yra pasirašytos šią konvenciją, tik šešios valstybės narės yra e, ratifikavusios, tai iš tiesų yra e, nepakankamas skaičius. Taip pat yra jungtinių tautų 2006 metų konvenciją, kur taip pat yra kalbama apie neįgaliuosius asmenys, ten yra numatytos tam tikros prievolės dėl juridinio tokios menų pripažinimo, kalbant apie lygybę ir bendradarbiavimą, dar vienas tarptautinis dokumentas, tai kita re rekomendacija kur e, valstybių narių, Europos tarybos valstybių narių ministrai yra pasirašę šią rekomendaciją. Tai kalb, ten kalbama apie tokių asmenų apsaugą ir galimybę suteikti pagalbą tokiems žmonėms bei jiems atstovauti, ypatingai, kai kalba eina apie jų turtą. 2008 metais Europos parlamentas atkreipė dėmesį, komisijos dėmesį į tai, kad skubiai reikalingi teisės aktai dėl pažydžiamų saugusių apsaugos. Savo iniciatyvą buvo parengtas pranešimas Jį parengė Antonio Lopes Istures White. Šiame pranešime kalbama apie tai, kad yra būtina apsaugoti teisinę prasme tarp valstybinių lygmenių tokius žmonės. Taip pat kalbama apie Hagos konvencijos e, įgyvendinimo e, svarbą, taip pat kitų konvencijų ratifikavimo reikšmę. Taip pat šiame pranešime kalbama apie tai, kad valstybės narės turi turėti galimybę uh, E, prisijungti prie Hagos konvencijos, tokiu būdu ji būtų plačiau įgyvendinta. Taigi, penki pagrindiniai pasiūlymo, savo iniciatyvę parengto pranešimo pasiūlymai rekomendacijos, būtent kad būtų patvirtinti administraciniai teisiniai sprendimai susijęs su, su tokiu asmenų apsauga tam, kad būtų sukurta laisvės, teisingumo ir saugumo erdvė, palengvinant sprendimų įgyvendinimą ir pripažinimą imantis apsaugos priemonių pagal galiojančius teisės aktus ir atsižvelgiant į centrinių institucijų bendradarbiavimą. Taip pat, kad reikalinga įgyvendinti specifines priemonės, kad būtų bendradarbiavimo tarp valstybių narių įgyvendinant Hagos konvenciją. Taip pat reikalinga bendrą bendrijos dokumentą tokį e, parengti, kad būtų galima vienodai pripažinti tam tikrų valstybių narių administracijų priimtus sprendimus dėl tokių asmenų. Taip pat reikalinga užtikrinti, kad tam tikri teisės aktai galiotų visose valstybėse narėse. Vienbalsiai buvo patvirtintas šis pranešimas teisės reikalų komitete ir kai kurie iš tų narių dar dabar dirba teisės reikalų komitete. E, po to daugiau niekas nebuvo padaryta komisijos lygmenių ir dėl tos priežasties mes vėl imamės iniciatyvo šiandieną. Mes, pasiūlome, mes siūlome atsižvelgti į tuos pagrindinius tikslus ir principus, kuriant laisvės teisingumo ir saugumo erdvę visiems žmonėms, kad pažeidžiamiausi žmonės galėtų laisvai judėti ES, kad jie būtų apsaugoti teisminių ir administracinių priemonių, kurios pripažįstamos visose valstybės narėse. Dar vienas svarbus klausimas tai yra teismų bendradarbiavimas e, civilinės teisės rytyje pagal atitinkamus sąjungos sutarties straipsnius, taip kad būtų įgyvendintas bendrijos bendras formularas, pagal kurį būtų galima keistis informaciją, užtikrinant apsaugos priemonės, užtikrinant e, pagarbą, laisvanoriškumą ir autonomiškumą tokiems pažydžiamiems žmonėms. Ir galiausiai, kokie yra europinio teksto esminiai dalykai. Da, Tai yra privatinės e, tarptautinės teisės dokumentas, kurie, kaip sakiau, tik šešios valstybės narės yra ratifikavusios, taigi iš tiesų mes negalime dabar spręsti visų problemų tarp valstybinių lygmenių susijusių su tokių žmonių apsauga. Taip pat reikalinga, kad valstybės narė egzistuotų atitinkamos privalomos taisyklės. Tai kainuoja apie 16 milijonų eurų per metus. Taigi reikalinga uh, užtikrinti ir įgyvendinti tinkamas apsaugos priemonės kiekvienoje valstybėje. Taip pat nepamiršti ir tokių netinkamai apsaugotų žmonių turto apsaugos. Ir taip pat reikalingas atitinkamas reglamentas, kuris būtų pagristas kiek man Mahagos konvencija. Toks reglamentas arba pagėdatina netgi direktyva turėtų būti įgyvendinta iki numatytos datos po to, kai bus paskaltas šis dokumentas e, oficialiajame leidinyje. Ne, neįmanomas selektyvinis arba dalinis tokio dokumento įgyvendinimas reikalinga dokumentą perkelti į nacionalinius teisės aktus. Direktyva nebūtų privaloma, ji būtų perkeliama į nacionalinius teisės aktus per numatytą laikotarpį. Taigi aš norėčiau kreiptis į komisiją ir paklausti, kodėl nebuvo imtasi testinių veiksmų po to, kai buvo rezoliucija patvirtinta Europos parlamente 2008 metais ir savo iniciatyvą ponas White parengė pranešimą. Buvo parengtas 2014 metais klausimynas, kuris buvo skirtas valstybėms, valstybėms narėmis dėl Hagos konvencijos įgyvendinimo. Viskas, tai buvo, daugiau niekas nebuvo padaryta. Ko, su kokiais e, kosmin, konkrečiais sunkumais susidarė Europos komisija dėl to, kaip ši konvencija yra gyvendinama valstybėse narėse ir ką ketinate daryti su mūsų savo iniciatyvą parengtų pranešimu. Ačiū. Dėkuoju už pasisakymą. Petricija Deliuka bus kitas kalbėtojas, būtent jūs komisijai užtepėte klausimus, tai aš tikiuosi, kad komisijos atstovė galės juos atsakyti. Prašau. Um, dear Mr. Chair. Pirmininkė, Apgėlėstaujame, kad e, mūsų kolega atsakingas dar neatvyko. Atsiprašom, pasiūlyčiau, kad mes atsakytume raštu arba kitų jums patogių būdų. Je comprends l'étendue de vos regrets, madame. Euh, y a-t-il des collègues qui veulent intervenir, s'il vous plaît? Ar būtų dar kolegų, kurie norėtų pasisakyti? Ne, ponia Kavedinė. Ačiū pirmininkė. Aš EPP šešėlinė pranešėja ir norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pasisakymą ir už tai, kad akcentavo pagrindinius elementus, kurie jau anksčiau buvo iškelti parlamento posėdžiuose. Mūsų visų tikslas apsaugoti pažydžiamus asmenis. Manau, kad visi sutinka su šiuo tikslu ir šiuo principu. Dėja, Hagos konvencijos dar neratifikavo labai, neratifikavo labai daug valstybių narių. Ir mes tikrai norime galiausiai tokio sprendimo, kuris leistų apsaugoti tarp valstybinių mastų pažydžiamus asmenis. Taigi, man tikrai bus įdomu išgirsti pasiūlymus dėl valstybių narių bendradarbiavimo, pavyzdžiui, dėl teisinių procedūrų savitarpio pripažinimo, jos dabar skirtingos valstybėse narėse, arba, pavyzdžiui, sutarimo dėl teisininkų ir advokatų įgaliojimų, e, ypač kai kalbama apie pažeidžiamų asmenų turto valdymą kalbant apie tarpvalstybinius atvejus. Na ir iš tikrųjų įdomu būtų išgirsti komisijos atsakymus į jūsų klausimus, ypač klausimą dėl to, kodėl nebuvo reakcijos į ankstesnius parlamento pasiūlymus šio klausimu. Ačiū. Ačiū ar būtų kitų kolegų, kurie norėtų pasisakyti. Ačiū. Norėčiau jūsų vardu paprašyti komisijos štai ko. Tai yra klausimas, kuris jau ilgą laiką neįspręstas ir aš manau, kad būtų tikrai gerai, jeigu mes gautume atsakymą dar šį mėnesį. Ar tai būtų įmanoma? Aš perduosiu jūsų prašymą atsakingiams kolegoms. Tikimės, kad e, tai įmanoma. Padarysim, ką galim. Na ir dar anksčiau paklausti, kas yra atsakingas asmo komisijoje, kuris atvyks čia pas mus. Vardas ir pareigybė. Kaip sakiau, atsakingas kolega informuotas apie šį posėdį ir turėjo būti čia, bet dėja, dėl man nežinomų priežasčių ši kolegė e, negali šiandien dalyvauti. Bet e, mes tikrai perdosime jūsų klausimą ir raštu, kaip jūs įprašėte, iki mėnesio pabaigos atsakysime. Labai ačiū. Taigi šis asmo neturi vardo pavardės? Vardą jūs pats perskaitėte, pasisakydamas pradžioje. Tangi aš tik pasitikslinsiu, kad tai vis dar tas pats asmo. Taigi ačiū Jums ir ačiū už tai, kad perdusite atsakingam kolegui, kolegai, kad mes laukiame atsakymo kaip įmanoma greičiau. Ir periname dabar prie kito darbo tvarkės punkto. Mm, tai yra pono Radėv pranešimas. Jums žodis, ponas Radėv. Ačiū pirmininkė. Mes jau labai ilgą laiką laukiame, kol komisija patvirtins civilinio proceso bendrus standartus. Aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas ėmėsi šios iniciatyvos spręsti šį klausimą ir aš džiaugiuosi, kad man teko garbė būti pranešėjų šio klausimu. Kaip žinote, sprendimų e, laisvė Europos Sąjungoje buvo palengvinta po abdikatūros panaikinimo ir po to, kai buvo priimtas sprendimas e, dėl abipusio sprendimo prieimimo valstybėse narėse. Tai reiškia, kad e, yra didesnis institucijų pasitikėjimas, tarpusavio pasitikėjimas ir tai taip pat reiškia kad yra lengviau užtikrinti procedūrinės teisės. Abipusis pasitikėjimas yra, aišku, sudėtingas dalykas ir mm, e, būtina taikyti įvairias priemonės. Viena vertus, mes turime teisiškai neprivalomas priemonės, tokias kaip mokymai ar dalymasis gerąją patirtimi. Mhm tarp teisėjų ir panašiai. Kita vertus, abipusis um, pasitikėjimas reiškia, kad uh, procedūrinės taisyklės ar proceso taisyklės uh, gali būti vienodos valstybėse narėse, siekiant užtikrinti teisingą teismo procesą. Minimalių standartų užtikrinimas ES lygmenių gali tapti abipusio pasitikėjimo pagrindu ir mes turime tam tikrų priemonių šiuo požiūriu. Mm, priemonių pirmiausia nacionalinių lygmenių. Konkrečiai čia kalbėčiau apie Europos nedidelių sumų mokėjimo orderį, taip pat reglamentą dėl sąskaitų užšaldimo orderio ir taip pat yra direktyvų e, susijusių intelektinės nusavybės, vartotojų apsaugos ar konkurencijos teisės srityse. Tai yra direktyvos, kurios e, tiesiog nesusijusios su e, civiliniu procesu, susijusios galbūt tik su kai kuriais aspektais, tokiais kaip tarpininkavimas, pavyzdžiui. Taigi dabartinis reglamentavimas nėra vienodas ir tai kelia problemų civiliniam procesui ES. Ir valstybių narių teisminė praktika taip pat skiriasi, bet tai yra ir problema ES teisės aktų požiūrių plačiaja prasme. Todėl mums reikės siekti suderinti civilinį procesą ir turime siekti uh, išsamios direktyvos, kuri leistų suvienodinti teisminės valstybių narių sistemas. Tai padidintų abipusį pasitikėjimą tarp teisminių institucijų ir užtikrintų teisingą teismo procesą. Pirmi žingsniai šio požiūriu buvo padaryti 2014 gegužės mėnesį. Europos teisės institutas kartu su tarptautiniu institutu UNITRA pradėjo bendrą proces, e, projektą. Šio projekto tikslas buvo išsiaiškinti, ar Amerikos teisminė e, praktika ir UNITRA e, patirtis galėtų būti pritaikyta Europos Sąjungoje. 2014 pabaigoje buvo pateikta ataskaita, pirminė ataskaita ir buvo sudarytos darbo grupės. Balandžio mėnesį ir birželį mes čia parlamente aptarėme šių darbo grupių pateiktas ataskaitas. Mums kyla iš tikrųjų nemažai problemų ir mes turime rasti kompromisą tarp nacionalinių ir tarp valstybinių civilinių procesų. Mes turime siekti užtikrinti didesnį tarpusavio pasitikėjimą, e, užtikrinti įvairių taisyklių suderinamumą. Tai yra mums visiems bendri tikslai ir neturime išleisti iš akių savo pagrindinio tikslo. Tai yra rasti sprendimus palankius ES piliečiams. ES e, piliečiai turi turėti teisę į vienodas, e, į vienodą civilinį procesą ir teisingą uh, E, teismą. Jau yra tam tikrų sprendimų priimta administracinės teisės požiūrių, bet ne kalbant apie civilinį procesą. Aš tikiuosi, kad kartu su šešėliniais pranešėjais ir su mm, teisės instituto ekspertais mums pavyks pasiekti gerų rezultatų, kuriais remdamiesi galėsime toliau dirbti. Ir mes mm, lauksime, aišku, Europos komisijos pasiūlymo šią temą. O dabar laukčiau jūsų pastabų ir Europos komisijos reakcijos. Ačiū. On va peut-être, monsieur Radef, euh, après vous avoir remercié. Euh, Čia norėčiau padėkoti Jums, ponė Radef, bet prieš tai dar norėčiau paklausti, ar komisijos atstovai norėtų pasakyti šio klausimu. Mes išklausytumėme Silijaną, po to išklausysime Silijaną kolegės nuomonės, bet ar yra dar komisijos atstovų norinčius reaguoti į pono Radevo pasisakymą? Uh, Ačiū pirmininkė. Gerbėmiai parlamento narė, aš esu Nora Rosner, dirbu Europos komisijos teisingumo generalinėme direktorate. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, kad galima pasikeisti nuomonėmis tokią svarbę temą. Mes pritarėme e, parlamento nuomoniai dėl civilinio proceso bendrų būtiniausių standartų. Tai yra labai svarbu, kalbant ne tik apie civilinės bylas, bet ir baudžiamasis bylas. E, taip pat, kai nuosprendis yra įvykdomas kitos, kitoje valstybėje narėje, tuomet gali kilti e, abejonių dėl procesinių teisių tai e, vis, viskas remiasi abipusių pasitikėjimų. E, praktikai, teisėjai turi visiškai pasitikėti kitoje valstybėje narėje priimtais teismo sprendimais. Ir tai buvo pabrėžta komisijos komunikate e, Justice 2020 jame rašoma apie dokumentų įteikimą, apie įrodymų surinkimą ir vaiko, geriausių vaiko interesų užtikrinimą. Ir norėčiau pabrėžti, kad kai kuriuose teisės aktuose yra nurodomos procesinės teisės. Ir būtent norėčiau paminėti reglamentą dėl dokumentų įteikimo ir dėl įrodymų rinkimo. Kaip minėjo pirmininkas, e, banko sąskaitų užšaldymas, maži ieškiniai. Reikėtų paminėti ir kitas priemonės, vadinamąjį Briuselis 1, Briuselis 2a reglamentus. Papildomai be standartų, kurie yra nustatyti įvairiuose teisės aktuose. Proceso standartai e, priklauso nuo tų dokumentų interpretavimo ir Teisingumo teismas padeda užtikrinti tinkamą e, sąjungos piliečių apsaugą ir esamų nuostatų taikymą. Komisija neseniai ėmėsi konkrečių veiksmų dėl e, civilinio proceso ir šiuo metu yra atliekama lyginamoji analizė dėl dokumentų įteikimo valstybėse narėse ir konkrečiai nagrinėjama, kaip e, praktiškai taikomas šis reglamentas ir nustatomos tos rytys, kuriuose gali tektintis veiksmų europinių lygmenių. Pavyzdžiui, tarp valstybinis dokumentų įteikimas gali būti viena iš tų sričių, Tai kur galima pasitelkti informacinės komunikacinės technologijas, atsižvelgiant į šalių interesus ir bilinėjimuose išlaidų sumažinimą. Netrukus parengs, pradėsime nacionalinių procesų aktų nagrinėjimą dėl teismų sprendimų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad tai yra sudėdamoji dalis, kuri susijusi su ES vartotojų apsaugos teise. Ir dar norėčiau paminėti tokią iniciatyvą. Norėčiau paminėti, kad ši iniciatyva keistis nuomonė yra puikiai, mes jai pritarėme ir esame prisi, pasirengę prisidėti prie šios diskusijos. Ačiū. Žinoma, kai, kad būtų galima keistis informacija, tai reikia, kad dvi šalys, abi šalys keistųsi informaciją ir tai labai praktinis būdas. Gal kolegos norėtų pasisakyti, ne, niekas neprašo žodžių. Niekas. Pone Reda, e, pone Autala. Ačiū, turėčiau vieną klausimą. Galbūt komisijai, bet gal ir pranešėjai ko, kokias išvadas būtų galima padaryti dėl mažiausių proceso normų baudžiamosios teisės rytyje. Ar būtų galima pateikti kokius nors palyginimus ir ko mes išmoksime imdamiesi tokio darbo? Pone Reda. kai taikomi minim, kai egzistuoja minimalų standartai. Tai labai dažnai pritrūksta iškumo ir tai sumenkina tų standartų taikymą. Ta pati tą būtų galima pasakyti apie baudžiamąją teisę. Ir labai dažnai atsižvelgiama ir į piliečių interesus, į valstybės interesus, o mes dabar norėtume kalbėti apie daugelio milijonų Europos piliečių interesus, nes visi esame, kiekvienas asmuo turi daug civilinių ryšių ir kai pradedame kodifikuoti standartus, tai e, tai turėtų būti atnešti tik naudą visiems. Ir ta nauda galėtų reikšti ir pasitikėjimą tarp valstybių narių bei supaprastintas procedūras piliečiams. Ačiū, ponė Reda. Gal komisija norėtų e, pasisakyti? Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pridurti, kad iš tikrųjų labai svarbi sudėdamoji dalis, kalbant apie civilinį procesą, yra šalių teisės Pavyzdžiui, galimybė gauti, galimybė į teising, teisingumą ir remiamės baudžiamąją teisę šioje srityje. Norėčiau pasakyti, kad yra skirtumas tarp šių dviejų dalykų. E, civilinės teisės lygmenyje yra sprendimų įvykdymas tarptautiniu mastu, tačiau dėl baudžiamosios teisės situacija yra kiek kitokia. Ačiū. Pone Hautala, ar gavote atsakymą? Puiku. Kadangi dirbame greičiau nei planuota. Ir kadangi labai greitai aptarėme šios klausimus, tai gal galėtume grįžti po, prie ponios Beržeron klausimo, nes ponas Deluka dabar jau yra, gal galėtų atsakyti į ponios Beržeron klausimą, bet ponė Beržeron, gal galėtumėte dar kartą užduoti klausimą komisijai? Aš klausiau komisijos, kodėl nebuvo pateikta tolesnės informacijos dėl pono Vait e, dokumento 2008 metais, nes 2008 metais valstybėms narėms buvo išplatinta anketa dėl Hagos konvencijos taikymo. 2014 metais buvo valstybėms narėms išplatinta anketa dėl pažeidžiamų saugusiųjų, kokių priemonių ėmėsi komisija ir kokios priežastys sutrukdė komisijai atlikti tolesnius veiksmus ir ar imsitės tolesnių veiksmų dėl šios iniciatyvos? Ačiū, pirmininkė. Ačiū, kad e, atvykau pavėlavusi, turėjau problemų. Atsakysiu į pirmą klausimą. netiesa, kad nebuvo imtasi tolesnių veiksmų po 2008 rezoliucijos. Norėčiau priminti, kad 2008 rezoliucija pirmoje dalyje prašė komisijos, kad kai tik bus įgyta pakankamai e, Hagos konvencijos įgyvendinimo patirties, kad komisija pateiktų parlamentui pasiūlymą. Taigi viena iš numatytų sąlygų pakankamos patirties sukaupimas e, po to, kai įsigalios e, konvencija. Jie įsigaliojo 2009 sausio 1. 2008-aisiais e, dar komisija paragino valstybės narės Hagos konvenciją ratifikuoti. Taigi norėčiau patikslinti, kad nėra konvencijoje tokių nuostatų, kurios e, leistų konvenciją ratifikuoti tarptautiniai organizacijai, tokiai kaip ES. Valstybės narės turi konvenciją ratifikuoti. Pirma e, apskritojo stalo diskusija taryboje buvo surinkta 2010 metais. Ja inicijavo komisija, norėdama įvertinti e, esamą padėtį. Kai kurios valstybės narės atsintė atsakymus į klausimyno klausimus ir pasakė, kad jos um, pradeda įgyvendinti ar pradeda nagrinėti konvenciją, siekdamas ją ratifikuoti. Ir kadangi komisija buvo numačiusi imtis tolesnių veiksmų dėl Stokholmo konvencijos po 2014 metų, mes um, surengėme antrą diskusiją prieš tai pateikė išsamesnius klausimus, detalesnius klausimus valstybėms narėms, nes norėjome išsiaiškinti, kokiu kyla sunkumu ir kodėl valstybės narės konvencijos dar neratifikavo. Konvencijos iki tada buvo tik septynios valstybės narės konvenciją ratifikavusios. Na ir galiu pasakyti, kad pirmi rezultatai buvo padrasinantis, nemažai valstybių narių pasakė, kad e, jos jau baigė vidinės diskusijas e, rengiantis ratifikavimui. Airija, Portugalija, Italija buvo tarptų valstybių narių ir daug kitų valstybių narių pasakė, kad e, detaliai nagrinėjo galimybę prisijungti prie konvencijos ir ją ratifikuoti. Nėra ypatingų sunkumų susijusių su konvencijos ratifikavimu. Problemos įvardintos buvo dvi. Pirma ta, kad nėra labai daug atvejų susijusių su pažeidžiamų saugusios menų apsauga. Taigi valstybės narė sakė, kad nemato reikalo konvenciją ratifikuoti ar imtis teisėkuros veiksmų. Ir dar viena problema, kurią nurodė kai kurios valstybės narės, tai susijusios sąnaudos. Jos sakė, kad baiminasi, kad sistema reikalautų atitinkamų centrinių institucijų įsteigimo ir tai bus susijęs su papildomomis sąnaudomis. Tai tokios problemos iki šiol yra įvardintos. Ką komisija numato? Kokiu veiksmu imtis ateityje? Pirmiausia, ketiname toliau kalbėti su valstybėmis narėmis, ypač tomis, kurios sakė, kad jau baigė vidinės procedūras rengiantis ratifikavimui ir bandysime išsiaiškinti, kodėl jos vis dar nedeponavo prisijungimo uh, prie konvencijos instrumento. Ir taip pat bandysime įvertinti, kokia yra padėtis kitose valstybėse narėse, tose, kurios sako, kad yra įsteigusios nacionalinės darbo grupės, kurios studijuoja, nagrinėja konvenciją ir tas valstybės narės nagrinėja galimybę prisijungti prie konvencijos. Tik kelios valstybės narės pasakė atvirai, kad jų prisijungimo galimybė nedomina. Taigi, tos valstybės narės, kurios jau ratifikavo konvenciją, mes jų paprašėme pasidalinti savo patirtimi, ar jos susidūrė su sunkumais įgyvendinant konvenciją, bet valstybės narės pasakė, kad konvencija yra tikrai gera, problema vis dėlto yra ta, kad tos valstybės narės neturi labai daug patirties ją taikant, nes atveju, kuriais jį būtų taikoma, yra tikrai nedaug. Tai tiek, ačiū. Pane Bežeron, ar jūs tenkina komisijos atstovės atsakymai? keista, kad valstybės narės mano, jog mažai tokių atvejų, tokių asmenų. Bretanijoje, pavyzdžiui, yra daug anglų ir daug asmenų, kurie susiduria su šia problema. Yra, pavyzdžiui, nedėlių miestelių arba kaimų, kur nemažai tokių asmenų yra atvykusių iš kitų šalių ir jie yra pažeidžiami suaugę asmenys. Pone Dėliuk, ar norite pakomentuoti? Ar ne? Taip, aš pritariu ponios Bežeron nuomoniai. Vis daugiau tokių atvejų pasitaiko. Ir ne visos valstybės narės dar yra gal pasinaudojusios ta patirtimi tokios šalis kaip Prancūzija, Belgija ir Vokietija yra susidūrusios su tokiais atvejais, tačiau yra kitų valstybių narių, kurios teigia, kad apskritai pas juos nepasitaikė tokių atvejų, o mes čia norėtumėme priminti, kad kalba eina apie pervažiavusius asmenis. Kalba neina apie visus pažeidžiamosius asmenis, kurie gyvena savo valstybėje narėje. Tai yra tik tai atvejai, kai jie išvažiuoja gyventi kitur ir tada kyla jiems pro problemų dėl turto valdymo ir panašiai. Tikrai viskas priklauso nuo kiekvienos valstybės narės situacijos. Ačiū. Dėkoju. Tikrai, ponė, jūs lingvistinė prasme esate labai drasi. Dabar kitas darbos arkės klausimas uždaras posėdis. E, norėčiau dabar stabdyti posėdžio darbą ir sugrįšime penktą valandą. Taigi, dėkoju ir iki penktos valandos.